11 val. 30 minučių. APP e ir AKR frakcijos paprašė paskirti Paskalį Arimon vidaus rinkos komiteto narių ir ponę Nošiną Mabaryk turėtų pakeisti Imko komitete Džoną Flaką. Ar kas nors norėtų pakomentuoti šios prašymus? Jei ne, tuomet mes pritarsime šiems apie PRKR prašymams. Toliau perėdame prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra prie padėties Mianmarė, įskaitant Rohinių padėtį. Šeši e, rezoliucijos autoriai, pirmoji yra ponia Lochbilder. Ačiū pirmininkė. Smurtas vykstantis Mianmarė pavadintas kaip vadovėlinis etninio valymo pavyzdys. Taip, taip pasakė jungtinių tautų žmogaus teisų e, komisarė. Šį procesą būtina sustabdyti ir suteikti pagalbą. Buvo užsipulti e, policininkai, tačiau armijos e, kerštas buvo tikrai nepamatuotas. E, režimas nepadarė nieko, kad, e, at, at save atito, kad kažkaip tai atsitolintų nuo kariuomenės vykdomos smurto. Reikia įsteigti tarptautinę komisiją, kuri ištirtų, kas vyksta. Reikia ilgalaikio sprendimo. Val... Šalies vyriausybė turi rohinių mažumai suteikti pilietybę bei galimybę naudotis visomis te... piliečių teisėmis. Pirmininkas, ačiū. Toliau ponas Panzerė. Ačiū. Tragiška rohinijų mažumos padėtis iliustruoja visiškai nedemokratišką e, kryptį, kurią pasirinko Mienmaras, vykdydamas etninį valymą, bandant atsikratyti šios mažumos ir užgneušti musulmonų gyventojų religinę laisvę. Mes smerkime Mienmaro veiksmus Mienmaro vyriausybės veiksmus ir reiškėme paramą rohinijams. Taip pat suprantame, kad Bangladešas atsidūrė labai sudėtingoje padėtyje, tačiau prašome tos šalies neuždaryti savo sienų ir priimti tuos žmonės, kaip to ir reikalauja e, šalies prisimti įsipareigojimai. Mes parėmėme Anksan Suči kovą praeitie, tačiau reikalai pasikeitė ir atrodo, jog jį palaiko šiuos išpolius. Europos parlamentas turi priimti sprendimą ir, pat, ir, ir, ir nusatyti procedūrą, pagal kurią būtų galima atimti iš Sakarovos premiją praeitie gavusių laureatų jiems suteiktus apdovanojimus. Toliau, toliau ponas Omardži. Čia ponė pirmininkė. Žmonės e, rohiniai negali gyventi savo e, tėvynėje ir mums dabar tenka atsakomybė sureaguoti. Uh, sureaguoti tuos žiaurumus, su kuriais susiduria e, ši bendruomenė, pasmerkti juos. Taip, turime pasmerkti tuos veiksmus, tą diskriminaciją ir nusikaltimus, kurie yra daromi musulmoniškos rohinių mažumos atžvilgių. Ultran, Birmos ultranacionalistų e, veiksmus turime pasmerkti, armijos veiksmus turime pasmerkti, taip pat vyriausybės neveiksnumą ir taip pat e, taikos Nobelio premijos laureatės Jangsong e, Suči veik, veiksmus. Ir e, iš tiesų dabar dėja negalime pripažinti, kad jai buvo suteiktas šis apdovanojimas, kai matome, kokie žiaurumai vyksta šioje šalyje. Ačiū, ponui Omaržiai. Dabar Ponas Bašyr, prašau. Pirmininkė, kaip sakė Edmundas Burkas, tironijai reikia, įsitvirtinimui reikia tik tai geros sąžinės žmonių, kurie tylėtų. Kalbant apie Mianmarą, mes panašu, kad vis kai kurie iš mūsų tikrai norėjo stipresnės rezoliucijos, kiti galvojo, kad reiktų palaukti dar kokį mėnesį. Toks vilkinimas leidžia, leido Srebrenicos ir Ruandos genocidui vešėti. Taip pat buvo tokių, kurie sakė, kad nereiktų sukelti pavojaus vykstančioms priekybinėms dėryboms su Mienmaru. Kaip galime vykdyti priekybą, kai jungtinės tautos įvardijo tai kaip etninio valymo klasikinį pavyzdį. Negalime leisti viešėti tokiai tiron, tir, tironijai. Ir ši rezoliucija, ne, ne pirmoji, kurią mes priimame Mienmaro atžvilgiu, turi leisti parlamentui vieningai ir griežtai sureaguoti tai, kas vyksta šioje šalyje. Tačiau aš bijau, kad kol mes visi nenumatysime sankcijų ir nesustabdysime dėrybų dėl priekybos, neliks per tą laiką iš vis rohinių šioje šalyje. Ačiū. Toliau ministras ponas Urmas Paet. Ačiū. Pastarėjai skaičiai apie rohinijų etnį valymą Mienmare kelia nerimą. Iš milijono 400 tūkstančių jau perkirto kirto sieną į Bangladešą. Nepaisant to, kas turėjo su baisiomis aplinkybėmis e, keliaudami į Bangladešą ir baisiomis sąlygomis ten nuvykę. Taigi rohinių arba neliks iš vis Mienmare, arba dalis jų dar išliks Bangladeše. Taigi mes turime viską padaryti, ką galime. Ir pasakyti aiškiai, kad jeigu tie žiaurumai ir toliau vyks, tuomet ES pritaikys baudžiamasias sankcijas ir peržiūrės priekybinės privilegijas, kurios skiriamos Mienmarui. Vertingos investicijos leistų Mienmarui klestėti. Ir jeigu ji neteks tokių privilegijų, galbūt tik tuomet rimčiau pamastys apie savo veiksmus. Turime taip pat pažiūrėti, įvertinti ir stovyklas Bangladeše. Negalime švaistyti laiko, nes ir taip per ilgai leidžiame tokiems žiaurumams vykti Miamare. Aita, thank you. Ačiū. Dabar Kristijan Preda, prašau. Paskutinis autorius. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai liūdna matyti, kad Inksang Suči tikrai nesugebėjo sutvarkyti, suvaldyti šios labai neraminančios situacijos ir dabar reikia skubiai suteikti humanitarnę pagalbą. Ir aš manau, kad pirmiausia turime akcentuoti šį dalyką, tai yra prioritetas. EPP frakcija nusprendė nesiųsti narių į INTA komiteto delegaciją, delegacijos vizitą į Miemarą. Ir mes, EPP frakcija, ir aš tą išsakiau ir išplėsniam valdybos posėdžiui prieš kelias minutės. Būtent e, siūlymas buvo renkti INTA ir DRUA delegacijų apsilankymą šioje šalyje, pasirengti to, tai kelioniai, vykti ir į Mienmarą, ir į Bangladešą, nevažiuoti į sostinės, bet aplankyti regionus. Taigi aš manau, kad pirmiausia, ten, ne, neturime vykti ten, kad išklausytumėme oficialių kalbų sostinėse. Turime realiai pamatyti, kokia yra situacija vietoje ir suorganizuoti tą, tą kelionę, kuo galima greičiau. Ačiū. Dabar Politinių frakcijų atstovai pasisakys ir pirmiausia PP frakcijos vardu Čaba Šogor. Flow. One minute. Thank you. The persecution of Rohingya. Ačiū. Rohingyų didžiausios pasaulio pilietybės neturinčios grupuotės e, persekiojimas nėra naujas reiškinys. Dešimtmečius tie žmonės buvo e, persekiotojų taikinyje ir tūkstančiai žmonių žuvo. Bet šiandien prasidėjo brutali karinė kampanija ir niekad negalime uh, toleruoti e, tokios beprecedentinės, e, tokio beprecedentinio naikinimo, kaip matėme praeitą mėnesį. Kareiviai, e, milicijų sveikiai, sukarintos grupuotės e, žagina moteris, kankina vaikus, padega gyvenvietės, tai yra ne, nepakenčiama. E, dar vienas e, šį reiškinį išskiriantis dalykas yra tas, kad tai vyksta Nobelio premijos laureatės vyriausybės globoje. Valstybė, demokratinėje valstybėje ji net neįvardina, kad žmonės yra e, žudomi. Pasaulis turėtų reaguoti į tokius žiaurumus. Ačiū. Toliau. Socialdemokratų frakcijos valdu ponė Soraja Post. Vieną minutę, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Teroras e, Mianmare nepasiekia E, vakarų e, civilizacijos retorikos ir net musulmoniškojo pasaulio. Mes e, matome, kas vyksta militarizuotose operacijose. Asansuki man ilgą laiką buvo pavyzdys, bet šį kartą aš nebegaliu tylėti. Palidovinėse nuotraukose matome, kaip ištisi kaimai deginami, vaikai žudomi, šeimos skandinamos, ir e, tūkstančiai gyvenviečių yra sudeginta. E, labai daug žmonių bėga ir bėgdami Bangladeše daugelis nuskęsta. Ansansuki tyli, jos tylai turi būti padarytas galas. Mes kalbame apie tai, kad ji yra Nobelio taikos premijos ir Sakarovo premijos laureatė. Mes turime galvoti, ar ji iš tiesų to nusipelno, ar ji neturi prarasti tos garbės. Mes ES turime reaguoti ir veikti jau dabar. Ačiū. Tak. Ačiū. GUNGL frakcijos vardu Miguel Urban Crespu. Ačiū, ponė pirmininkė. Mienmare ne tik vyksta didelis religinis, etninis e, ruingų e, persekiojimas, bet ir tūkstančiai ūkininkų yra išva, nuvaromi nuo savo žemės. E, Mienmaro įstatymai dėl užsienio investicijų leidžia E, masiškai pritraukti užsienio investuotojus ir taip žlunga vietos pramonė. Rohinių išvarimas iš savo e, gyvenamųjų vietų nėra tik etninio konflikto dalis. Greičiau tai yra pasipelnimo būdas kai kuriems žmonėms. Neseniai vyriausybė daugiau negu 100 tūkstančių e, hektarų rohinių žemės paskyrė agropramoniai. ES negali uh, E, nekreipti dėmesio į tokius dalykus. Aš reikalauju, kad būtų įmamasi veiksmingų priemonių prieš e, rohinių bendruomenės naikinimą ir išvarimą iš namų. Mes turime apginti šią mažumą ir visus žmonės, įskaitant ir tuos, kurie buvo išnuvaryti nuo savo žemių. Po. Ačiū, ponė Krespo. Dabar spontaniškų pasisakymų etapas. Pirmiausia, Jose Ignacio Farinė. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama vyriausiai galiuotinė. Rohinijus jungtinės tautos įvertino kaip draugiškiausią mažumą. O dabar jie kenčia nuo korupcijos ir taip darosi nuo to laiko, kai Mienmaras tapo nepriklausomas. Rohingų valstijos e, žudimai pasiekė e, niekad nematytą mastą ir daugeliu iš jų e, reikia humanitarnės pagalbos. Pradeda žlugti viltis, kad bus konsolizuota demokratija ir bus įtvirtinti gerų 2015 metais įvykusių rinkimų pasiekimai. Mes e, turime priminti ant Sansuky, kuri yra de facto valstybės vadovė, kad ji, kaip Nobelio premijos laureatė, neša ypatingą atsakomybę už etninės religinės tolerancijos puoselėjimą. Ji turi kovoti su radikalizmu. Negalima tylėti tokios tikros humanitarnės katastrofos akivaizdoje. Ačiū. Julie Watt, prašau. Mes visi e, suvokėme, koks siaubingas pasaulis vyksta e, musulmonams rohinėms Mianmare. Ir aš noriu padėkoti visiems piliečiams ir mano rinkėjams, kurie susisiekė su manimi ir reikalavo, kad e, pradėtume garsiai kalbėti. Tarptautinė bendruomenė negali tylėti, kai Nobelio premijos laureatė mato, kaip vyksta chrestomatinis etninis valymas. Taip pat mes suprantame, e, kad žodžių nebepakanka. Tokie žudimai e, vyksta nepaisant diplomatinių pareiškimų ir rezoliucijų. ES reikia griežtos bendros strategijos kovoti su tokiais atvejais visame pasaulyje. Turime taikyti realų spaudimą, kad smurtas būtų sustabdytas, nes turime bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais ir e, pilietinėmis kovos su rasizmu organizacijomis, kad pažeidėjai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Uh, Ačiū, ponė. Notis Marai, Marijas, parakalų. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl rohinijų etninės mažumos. Čia parlamente yra vykę labai daug diskusijų. Liepos mėnesį, 16 metų gruodžio mėnesį apie tai kalbėjome. Ir aišku, kovo mėnesį taip pat e, ta tema buvo iškilusi šiais metais. Etninis valymas yra vienintelis terminas tinkantis apibūdinti susidariusią padėtį. Ir tai vyksta dėl grinai ekonominių sumetimų. E, dėl to, kad norima užgriepti žemę, kurioje anksčiau gyveno rohiniai. Nes ten yra gausių mineralinių išteklių ir didelės tarptautinės bendrovės yra suinteresuotos užgrobti tas teritorijas ir išnaudoti ten sukauptus išteklius, įskaitant ir vandens išteklius. E, tikėjimas yra tik pretekstas. Rohinė yra musulmonai, tai nieko bendro neturi su realiaisiais interesais. Mes kalbame apie ekonominių uh, interesų dominavimą. Todėl mes uh, apie tai ir turime pirmiausia galvoti. Tik taip mes galėsime suprasti, kodėl uh, E, kariuomenė vyksto, vykdo tokius smurtinius veiksmus. Miemare vyksta etninis valymas. Ansan Suši, gavusi Nobelio premiją, Sakarovo premiją, turėjo imtis labai aiškios pozicijos, labai aiškių veiksmų. E, mes tikimės iš jos e, aiškesnės reakcijos, taip pat ir iš ES. Ačiū. Hilda Potmans. Eh, meneer de voorzitter, collega's. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, ponė vyriausiai galiotinė. Visi minėjo, kad jau bloga darosi nuo mūsų pranešimų. Tūkstančiai rohinių kiekvieną dieną yra žudomi, švaromi iš savo namų. E, vaikai e, tampa našlaičiais vykdomas genocidas 2017 metais. Ir kai kurie kolegos netgi drįsta tuo abejoti ir jis yra patekę E, kaip žiūrkės į spastus tarptautinės organizacijos joms nepadeda pabėgti iš šalies, jos, jie taip pat negali ir e, asmuo gavęs Nobelio taikos premiją ir Sakarovo premiją e, nieko nedaro, kad pakeistų tą situaciją. Manau, kad daug kas tikisi, kad šie titulai iš jos bus atimti, tačiau daug svarbiau, kad būtų imamasi realių veiksmų apsaugoti uh, žmonėms. Mes turime pasinaudoti savo įtaką pasaulyje, kad darytume spaudimą Mianmarui ir kad būtų padarytas galas rohinių persikėjimui. Ačiū. Ačiū, Žan Lambert dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, aš kalbu kaip ryšių su Pietričio Azijos delegacija vadovė. Bangladešas yra viena iš šalių, su kuriomis mes bendradarbiavame, palaikome ryšius, lankėmės anksčiau vienoje iš rohinijų stovyklų ir iš tiesų žinome, kad tas procesas vyksta labai ilgą laiką ir ES rohinijams Bangladeše teikia didžiąją dalį paramos rohinių pabėgėliams Europos Sąjunga šiuo metu 3 milijonus skyrė iš e, savo biudžeto rohinių, rohiniams paremti. Tačiau klausimas, kaip tos lėšos bus panaudotos, nes šiuo metu Mienmare, Šiaurės Rahinų, Rahinų valstijoje, nei tarptautinės humanitarės pagalbos organizacijos, nei jungtinių tautų atstovai e, negali atvykti. Taigi mes e, teikime savo paramą rohinijams Bangladeže. Tačiau ES ir visų valstybių narių vyriausybės privalo imtis aktyvių diplomatinių priemonių regione, e, ypač e, turiuomenyje dvi įtakingiausias regiono valstybės tam, kad žmonės galėtų oriai grįžti namo, kad jų teisės būtų atkurtos. Ir čia mes turime kalbėti ne tik apie Anksan Suči, tačiau taip pat ir apie Mienmaro generolus bei jų turimą karinę galę. Negalime leisti jiems pasprūkti be atsakomybės. Ignacijų Kuravo dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, rohinių tautos e, tragedija yra humanitarinė tragedija Žinome, kad šiai tautai nekartai yra kilusi grėsmė. Praėjusiu metu Liepą, šių metų kovą e, apie tai kalbėjome, ko 15 dieną patvirtinome rezoliuciją, padėtis nuo to laiko tik pablogėjo. Junktinių tautų pabėgėlių reikalų komisaro biuro atstovai pranešė, kad praėjusią savaitę daugiau nei 200 tūkstančių rojinių e, pabėgo į Bangladešą. Nepaisant labai sunkių gyvenimo sąlygų tenai. Iš tiesų, pagrindinis tikslas yra atimti rohinių žemės ir jungtinės tautos nieko negalėjo pakeisti. Tai yra tauta be valstybės. Mianmaras bei Bangladešas privalo rasti sprendimą siekiant pagerinti šių var, vargingai gyvenančių žmonių likimą. Bet kokiu atveju e, INTA komiteto delegacija dabar negali vykti į Myanmar, mes negalime dėrėtis dėl prekybos tokiamis aplinkybėmis. Ačiū. Pons Pospišil dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, jau buvo minėta, kad ši diskusija rohinių tema vyksta ne pirmą kartą. Ankstesnėse aš taip pat dalyvaudavau Reikia pasmerkti tą kylančią smurto bangą prieš e, rohinijus. Čia vien tik pasmerkimas nepadeda, kaip matome, padėtis tik blogėja. 300 tūkstančių rohinių jau buvo išvaryti į Bangladešą, pasienis buvo užminuotas, kad jie negalėtų grįžti, turime pradėti diskutuoti apie tikslingas sankcijas, apie komisijos kitų institucijų veiksmus pritaikant sankcijas Mienmaro režimui ir apie būtinybę suteikti humanitarnę pagalbą. Padėtis yra labai įtempta, ypač Bangladeže, kuris turi sustvarkyti su šimtais tūkstančių pabėgėlių. Taigi, e, Taip pat esu nusivylęs Nobelio premijos laureatos elgesiu, tačiau pagrindinis kaltininkas šios stacijos yra šalies kariuomenė, turime to nepamiršti, ačiū uždėmesi. Ačiū. Dabar ponas Han kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Šie žiaurumai prieš rohinių bendruomenę privalo būti sustabdyti. Aš pritariu siūlomai rezoliucijai. Anksan Suči gėdinga reakcija yra grindžiama baime, kad parama išsakyta rohiniams iššauktų kariuomenės pasipiktinimą. Tai, kas vyksta, yra iš tiesų gebinga ir e, vengti konfrontacijos Jungtautų generalinėje asamblėjoje yra netinkamas e, Nobelio ir Sakarovo premijos laureatės elgesys. Turime siekti, kad e, būtų užtikrintas humanitarės pagalbos tiekimas tiems, kurias jiems reikia. Taip pat turime pasiekti, kad Kinija padarytų atitinkamą teigiamą įtaką Mienmaro kariškim šalis, kuri negali užtikrinti taikos savo viduje ir už savo gyventojų rūmų negali vadintis laisva. Pone Federika Mogerinį, mes tikimės, kad jūs padėsite padaryti galą rohinių kančioms ir apginsite žmoniškumą. Ačiū. Nikola Kaputo dabar kalbės. Ačiū, ponio pirmininkė. Vėl vyksta humanitarinė drama. Ne pirmą kartą Mienmaro mm, musulmoniškoji rohinių mažuma kenčia ir ribojama jų judėjimo laisvė, nuolat patiria grėsmę, neturi galimybės gauti sveikatos priežiūros paslaugų, reikšti savo politinės nuostatas. Mm, ir politinės teisės apskritai buvo panaikintos. Per praėjusią savaitę šimtai tūkstančių musulmonų, rohinių pabėgo į Bangladešą, ieškodami saugumo, nepaisant to, e, Mienmare įsivyravo tiesiog e, nežmoniškos sąlygos, vykdomas genocid, genocidas e, ir netgi kalbama, kartais į tai reaguojant apie e, netikras naujienas apie roginių padėtį. Taigi bet kokiu atveju privalome apsaugoti ir apginti žmogaus teisės. Čia ponė Kaputo. Dabar žodis suteikiamas komisijos vicepirmininkai Federikai Mogherini. Well. Pone pirmininkė, kaip visi puikiai žinome, Mianmaras pusšimtį, e, pusė, 50 metų išgyveno izolacijos ir mes suprantame, kad šios šalies vaidmuo yra labai svarbus ir mes turime įvertinti šios savaitės įvykius ir taip pat įvertinti šalies istoriją. Per pastarosius keletą metų šalis pasiekė įspūdingų pokyčių ir vis tiek kelias įtraukiančios įvairios įvairiapusiškos demokratijos keliu, tas, ta kelionė nesibaigė ir ES pasmerkė rūpiučio 25 dienos išpolius ir taip pat tą smurtą, kuris po to įsisiautė Rahinų valstijoje. Mes manom, reikalavome, kad nusikaltėliai būtų patraukti atsakomybėn. Ir taip pat norėčiau aiškiai pasakyti, kad mes puikiai suprantame ir esame sunerime dėl to, to kokiu priemonių įmasi saugumo jėgos, saugumo pajėgos per saugumo operacijas, dėl to daug žmonių bėga į Bangladešą. Tai yra viena baisiausių pabėgėlių krizių mūsų, mūsų laikais. Ir tokia situacija visiškai neprimtina ir kyla pavojus, kad bus destabilizuotas platesnis regionas. Mums tenka du svarbus ir skubus prioritetai. Ir aš džiaugiuosi, kad Junktinių tautų saugumo taryba aptarė šį klausimą vakar generalinis sekretorius Antonijo Guaterės irgi išsakė šį prioritetą, apie kurį kalbėsiu ir aš. Pirmiausia, skubus prioritetas - sulaikymai, <clears throat> skurta, smurtas. Tai turime stabdyti nedelsiant ir žmogaus teisų turi laikytis visi. Ir akivaizdu, kad saugumo pajėgos prisima ypatingą atsakomybę ir privalo susilaikyti nuo bet kokio smurto neginkluotų civilių gyventojų atžvilgių. Antras svarbus prioritetas, apie kurį kalbėjo ponas Preda. Humanitarinė pagalba turi būti skiriama tiems, kuriems ji skubiai reikalinga. Ir čia ES turi suvaidinti tą vaidmenį, kurio ir imasi gan įspūdingai. Ir aš norėčiau padėkoti komisarus Tolienydės už jo pasiaukojimą, už jo atliekamą darbą kuris yra esminis šiuo momentu šioje situacijoje. 350 tūkstančių pažeidžiamų žmonių yra Rahinų valstijoje. Reikia kuo galima greičiau jiems suteikti humanitarnę pagalbą, turi būti nusinčiami humanitarniai darbuotojai, nes daugeliu tai yra gyvybės ar mirties klausimas. Mano kolegas Tilianidės ir aš dirbame labai daug šioje srityje ir vakar mums primiktinai reikalaujant daug diplomatinio darbo buvo atlikta ir vyriausybė paskelbė, kad raudono, Raudonojo kryžiaus atstovai 80 tūkstančių darbuotojų bus priimti. Tai yra sveikintinas žingsnis, tačiau kol kas dėja tai yra tik tai pradžia viso to kelio, kuris toliau mūsų laukia, nes Bangladešo valdžios institucijos prieėmė daug pabėgėlių, kurie pabėgo iš savo namų, tarptautinė bendruomenė irgi pagyrė uh, Bangladešo pastangas ir teikia tam paramą. Ir dabar ES nusprendė skirti daugiau paramos Bangladešui, dar, dar 3 milijonai eurų, skiriama šalia 12 milijonų eurų pagalbos Mienmarui ir Bangladešui kartu. Tai yra du skubiausi prioritetai - užkisti kelią smurtui ir suteikti humanitarnę pagalbą. Na, o po to laukia ir kiti svarbus uždaviniai. Toliau dirbsime su visais suinteresuotais asmenimis, kad pasiektumėme taikos Mienmare tau, visos tautos labui. Bandysime išspręsti Rahinų valstijos struktūrinės problemas, kaip jūs minėjote, ne pirmąjį kartą mes pasisakome šiuo klausimu ir tai reiškia, kad ne tik tuo met, kai iškyla krizė, reikalinga reaguoti į situaciją. Be jokios abejonės vienas, viena didžiausių nestabilumo priežasčių yra rohinių mažumos statuso klausimas Mienmare. Reikia spręsti šią problemą, mes visuomet to reikalavome savo politinėme dialoge su Mianmaru jau eilę metų, įskaitant ir aukščiausio lygmens susitikimus bei ES ir Mianmaro žmogaus teisų dialogo metu. Kaip žinia, žmogaus teisų tarybos praeitą kovą priimta rezoliucija irgi buvo pirmiausia ES iniciatyva priimta ir Kofi Anan ir jo pasirinkimas paskelbta deklaracija yra mūsų atspirties taškas ir buvo, ši šalis buvo įsipareigojusi atsižvelgti į šią ataskaitą ir aš Sen Sansučiai prieš keletą mėnesių lankantis Briuselį iškėliau tą klausimą. Rekomendacijose kalbama apie diskriminavimo, skurdo mažinimo problemas, taip pat pagrindinių teisų užtikrinimą, vienodą prieigą prie sveikatos ir socialinių paslaugų, taip pat pasitikėjimo ir susitaikymo, susitaikymo skatinimą. Taip pat Kofianano ataskaitos rekomendacijos turi būti gyvendinamos dabar, nes e, rohinių, rohiniai susiduria su siaubinga situacija ir mes negalime laukti. Taigi, jie yra pasirengę gyventi šias rekomendacijas visais įmanomais būdais. Mianmaro vyriausybė taip pat turi ir toliau tęsti bendradarbiavimą su jungtinėmis tautomis ir jį sustiprinti, įskaitant ir jungtinių tautų specialų įgaliotinį ir žmogaus teisų tarybos nepriklausomą faktų surinkimo misiją. Mes apie tai irgi kalbėjome su Yang San Suči ir praeitą savaitę vėlgi visi tie klausimai buvo tiesiogiai iškelti vyriausybei. Ta padarė ES delegacija, kuriai vadovavo išorės veiksmų tarnyba ir kaip įsivaizduojate, Mūsų ES delegacija tą daro kasdien. Mūsų veiksmų koordinavimas su jungtinėmis tautomis vyksta. Aš asmeniškai bendrauju su generaliniu sekretoriumi Gutierešu ir taip pat su kitais kolegomis šiuo klausimu. Ir mes pasinaudosime jungtinių tautų generalinę asamblėją, kuri vyks kitą savaitę, kad ir toliau vyktų intensyvios konsultacijos ir kad būtų užtikrinta, jog tarptautinė bendruomenė išliktų vieninga sprendžiant šią problemą. Mienmaras siekia demokratijos ir ta kova buvo įkvėpimo šaltinis daugeliu kitų tautų ir man asmeniškai, ir aš įsivaizduoju, kad daugeliu jūsų šioje salėje taip pat. Ir šalies vadovo atsakomybė karinių pajėgų vaidmuo šiuo atveju yra labai didžiulis. Ir Janksan Suši ypatingai visuomet buvo įkvėpimo šaltinis demokratiniam pasauliu. Jie turi parodyti, kad demokratija, kurios jie taip siekė,